baigėme diskusijas. Balsavimas šiandien po 12 valandos. Kitas darbo tvarkės klausimas. Martin Ehrenhauser pranešimas dėl humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato valdomos ES pagalbos biudžeto. Dėkoju. Humanitarnė pagalba yra labai svarbi tema. ES ir valstybės narės yra vienos iš svarbiausių humanitarios pagalbos teikėjų. 36 procentai šių lėšų, tai yra keltas milijardų eurų sudaro šitą pagalbos biudžetą koordinavimą vykdo partneriai, nevyriausybinės organizacijos, jungtinių tautų agentūr, agentūros, taptautinės organizacijos įgyvendina šią programas. Teikiant humanitarnę pagalbą yra padedama tiems žmonėms, kuriems reikia tokios paramos ir todėl aš parengėmiau šitą pranešimą savo iniciatyvą, kuriuo yra siūloma tiesiog patikrinti, kaip veiksmingai yra teikiama šita pagalba ir kaip yra įgyvenimas humanitarnės pagalbos biudžetas. Svarbu, kad nevyriausybinės organizacijos labai svarbu įvertinti jų vaidmenį, tačiau kita vertus labai svarbus humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato uh, E, dialogą su nevyriausybinės organizacijomis. 2000 metais buvo pasirašytas šitas e, e, pagrindų sustarimas ir aš manau, pagal jį reikėtų žengti toliau numatytą kryptimį ir sutelkti dėmesį į šitų to biudžeto administravimą. Bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis šį aspektą vertinu šiek tiek kritiškai, labai svarbu, kad būtų pašalinti biudžeto valdymo kliuviniai. Aš manau, kad audito principas iš esmės yra teisingas, tačiau labai svarbu užtikrinti daugiau skaidrumo reiškia, kad pirmiausia reikia Europos parlamentui ištikinti galimybę susipažinti su jungtinių tautų audito ataskaitos duomenimis. Šiuo metu tai neįmanoma, todėl Europos parlamentas negali atlikti savo funkcijų visapusiškai. Taip pat reikia komisijai pateikti ataskaitą susijusią su biudžeto vykdymu, jos kol kas, mano nuomonė, yra suformuoluotos pakankamai neaiškiai, o kalbant apie jungtinių tautų reformą, nepamirštant skandalą susijusiu su Šiaurės Korejos vyriausybė, taip pat reikia užtikrinti deramą atskaitomybę. Čia pažangos nebuvo pasiekta, todėl valstybės narės turi daryti jungtinėms tautoms atitinkamą spaudimą. Kalbant apie biudžeto gyvendinimą, susijusi su e, NVO veikla. E, tai dažnai e, vykdomi nepakankamai skaidriai nevyriausybinio organizacijų atliekami pirkimai. Todėl yra labai svarbu užtikrinti deramas vidaus kontrolės mechanizmus dėl papildomų išlaidų, esama didelių skirtumų įgyvendinant atskirus projektus, todėl galbūt reikėtų pasitelkti panašius arba vienodus kriterijus įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus. Ateityje būtina daugiau dėmesio skirti e, prevencijos veiklai, pavyzdžiui, iš ankstinio įspėjimo sistemų vystimui taip pat e, pagerinti humanitarnės pagalbos, vystomosios pagalbos teikimą bei sustiprinti vietos struktūras, taip e, pagerinant vietos gyventojų savarankiškumą komitete. Pranešimai buvo pritarta didelė balsų dauguma, džiaugčiausi, jeigu taip atsitiktų ir per plenarinį posėdį. Pirmininkas, ačiū kolega Irinhauser, dabar e, pasisakymai pagal procedūrą. Prašau žodžių, pirmasis kalbės kolega Riubikas, pirmininkė, gerbiami ponės ir ponai. Šis pranešimas rodo, kad Europos Sąjunga prisėmė didžiulę atsakomybę pasaulio mastu. Mūsų teikiama pagalba turėtų e, būti ilgalaikė ir naudinga pagalba gaunant, gaunantiems asmenims, todėl mūsų naujoje strategijoje reikėtų daugiau dėmesio skirti energijos tiekimui skurdžiausiams regionams, nes e, būtent e, energija yra susijusi su komunikacijų infrastruktūra, o E, tai yra e, labai svarbi sėkmingo vystimosi prielaida. Manau, kad pranšės pasirinko teisingą požiūrį, siūlydamas gerinti priežiūrę ir kontrolę šioje srityje, o mes turėtume dirbti toliau ieškodami tinkamų būdų ir e, modelių, kad mūsų pagalba teikiama būtų kuo veiksmingesnė. Ačiū pirmininkas, ačiū kolegai Riubikui, žodis kolegai Tikau creșterea numărului uh, a frecvent. Ačiū pirmininkė, atsižvelgiant į tai, kad mm, gaivalinių nelaimių dažnumas, mastas vis auga, visame pasaulyje jų daugėja, taigi prašyčiau Europos komisiją didinti humanitarnę pagalbą 2014-2020 um, metų laikotarpiu, kad, kad kasmet apie 915 milijonų eurų būtų bent jau skirta. 2,5 um, milijardo eurų turėtų būti visam laikotarpiu numatyta ir numatoma taip pat panaudoti panaudoti kitais metais tuos, e, tas lėšas, kurios buvo nepanaudotos ankstesniais metais. Reikia galvoti apie tai, kaip ES galėtų sparčiau sureaguoti į e, kilusias katastrofas, kaip geriau užkirsti jom kelią ir kaip padėti žmonėms. Uh Pavyzdžiui, motinoms su mažais vaikais turėtų būti skirta e, pirmenybė teikiant e, pagalbą vaistais ar maistu. Ačiū. Ačiū kolegė Cikau, dabar kalbės kolegė Českova. Vážený pane předsedo, chtěla bych zdůraznit, že jedním z před... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, jog viena iš prielaidų, kad uh, finansinė kontrolė būtų efektyvi ir veiksminga ir viena iš prielaidų, kad vystomoji pagalba būtų efektyvi, būtų poreikių įvertinimas konkrečiose regionuose. Tikrai daugą galime nuveikti, pavyzdžiui, Somalio kyšulio regione ir uh, ir matome, kas yra, ko yra pasiekta jau, teikiant humanitarinę pagalbą ten. Lėšų skirta daug, tačiau ne visuomet yra aišku, ką tos lėšos pasiekia, kam jos nukeliauja. Taigi labai svarbu, kad būtų aiškus kriterijai nubriežti tam, kad aiškiai ta pagalba pasiektų naudos gavėjus, kad naudos gavėjai būtų aiškiai apibriežti. Manau, kad tai yra labai svarbu. Ir šiame pranešime Europos parlamentas Thank you sutelkia ypatingą dėmesį į humanitarnės pagalbos teikimo auditą, ypač turint omenyje mūsų bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. A, noriu padėkoti pranešiai. Ačiū kolegė Českovai, dabar kalbės kolega Paška. Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani... Pirmininkė, ačiū už žodį, komisarė. Europos Sąjungos humanitarnės pagalbos programos yra skirtos padėti katastrofų, karinių konfliktų nu, aukoms. Tai yra ES visos politikos neatskiriama dalis. Ir generalinis direktoratos komisijai, kuris mm, dirba šioje srityje, turi bendarbiauti su labai dideliu skaičiumi įvairiausių tarptautinių organizacijų, kurių struktūros skirtingos. ES skiria tikrai daug lėšų, kad padėtų nukentėjusiesiems. Tačiau kontrolės mechanizmai, kurie turi užtikrinti lėšų panaudojimo efektyvumą, turi būti mūsų administracijos darbo labai svarbi dalis. Todėl manau, kad Europos komisijos pasiūlymas pagerinti uh, šios humanitarnės pagalbos lėšų teikimo kontrolė turėtų būti vertinamas kaip labai pozityvus ženklas, juk tikslas yra užtikrinti, jog panaudotų lėšų e, kokybė būtų daug geresnė. Ačiū kolegai Paška, kalbės kolegai Bazėsku. Ačiū pirmininkė. Statistika už praeitą dešimtmetį rodo, jog gaivelių nelaimių skaičius pasaulyje labai auga ir Europos yra pagalba, humanitarnės pagalbos civilinės apsaugos rytyje, tad labai svarbu užtikrinti gerą lėšų panaudojimą. Uh, nes reikia, kad ES turėtų labiau realius poreikius atitinkantį pagalbos fondą. Reikia užtikrinti, aišku, kad būtų pusiausvyrė tarp prevencijos ir skubios pagalbos teikimo priemonių. Europa turi turėti aiškios oficialios pagalbos mechanizmą, kad būtų užkirsta kelias bet kokiam piknaudžiavimui. Ir bendarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis skaidrumas yra labai svarbus. ES turi užtikrinti, kad būtų visomos pirmosios pagalbos e, ir besivystančiams valstybėms skirtos pagalbos pusiausvira aiški, nuseklumas. E, pavyzdžiui, kartais maistų teikiama pagalba gali e, veikti neigiamai vietinės žemės ūkio produkcijos gamybą. Ačiū kolegai Basiskui, paskutinis spontaniškas kalbėtojas kolegas Silvestris. Ačiū pirmininkė. Viskas diskusijose buvo pasakyta, ir komisija atkreipė dėmesį į būtinybę pagerinti pagalbos teikimo fondo lėšų panaudojimą, kad ES galėtų padidinti savo įsipareigojimus, juos geriau vykdyti. Pone Bazesku teisingai paminėjo, kad e, fondo lėšas reikia panaudoti taip pat ir prevenciniais tikslais. Noriu pabrėžti, kad būtina uh, parengti fondo lėšų e, skaidresnio panaudojimo mechanizmus. Noriu paminėti atvejį, apie kurį buvo informuota Italijos žiniasklaida, kuomet vienas bedarbis buvo įdarbintas nevyriausybinėje organizacijoje tam, kad e, jo vardu būtų e, gaunami pinigai, gaunamos lėšos, netliekant jokio koordina, koordinavimo veiksmų E, tikrai turime užkirsti kelią, kad nelegalus darbuotojai pradėtų dirbti nevyriausybinėse organizacijose. Pirmininkas, ačiū kolegai Silvestris, dabar komisijos vardu kalbės komisijos narė Georgijeva, prašau. Uh, uh, Pane pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti savo ir komisijos vardu ir humanitarnės pagalbos padalinių darbuotojų dirbančių čia Bruselėje ir 40 įvairių pasaulio šalių humanitarnės pagalbos darbuotojų vardu padėkoti jums visiems. Puiku, kad jūs pripažįstate, kad jie puikiai dirba valdydami mūsų mokesčių mokėtojų pinigus ir mes už tai esame jiems labai labai dėkingi. Gyvename tokiais laikais, kai gyvalinių nelaimių katastrofų skaičius nulatos auga. Tačiau mūsų ištekliai skirti padaliniam šalinti yra tokie pat. Ir todėl kyla klausimas, kaip mes galėtume veiksmingiau panaudoti mokesčių mokėtojų e, lėšas. Esu labai dėkinga pranešėjui, esu dėkinga parlamentui už jūsų patarimus Norėčiau pabrėžti keturis dalykus. Pirmiausia, šis pranešimas yra parengtas labai gerų laikų, kadangi šiuo metu mes rengiame bendrasis partnerystės, bendrų partnerystės programų peržiūrą. Ir mes reikalausime, kad būtų įdėktos stip, e, veiksmingesnės stebėsinos programos, kurios leistų mums veikti veiksmiau mūsų e, veiksmų sparta nėra vien prabanga, tai yra gyvybiškai reikalingas dalykas. Šiame kontekste mes be abejo skiriame daug dėmesio jungtinėms tautoms. Visiškai teisinga būtų pasakyti, jog nu, mes norime, jog jungtinių tautų struktūros būtų reformuojamos ir norime, kad e, mums būtų leista susipažinti su mūsų jungtinių tautų partneriais, uh, vidaus audito ataskaitomis. Mes norime kontroliuoti, kaip veikia ir leidžia pinigus mūsų partneriai. Kiekvienais metais mes patikriname vieną trečdalį visų mūsų partnerių ataskaitų ir vieną trečdalį visų projektų uh, finansavimo ataskaitas. Antra, mes pabrėžime uh, savo partnerystės susitarimuose, jog labai svarbu yra uh, siekti rezultatų. Praeitais metais mes išleidome 1,1 milijardo eurų tam, kad padėtume tiems, kas nukentėjo nuo įvairiausių katastrofų. Ir taip pat papildomai buvo skirta 147 milijonai eurų E, žmonėms, kurie nukentėjo nuo įvairiausių gavalinių nelaimių. Ir taip mes e, atkūrėme stabilumą. Ir mes norime, kad mūsų partneriai darytų viską, kad šios lėšos būtų panaudojamos kuo geriau. Trečias dalykas. Labai svarbu yra mažinti rizikos faktorius, kurie prisideda prie katastrofų. Tik tai taip mes galėsime sumažinti e, ateities humanitarnę pagalbą. Ir mes jau sugebėjome sumažinti, sumažinti išlaidas nuo 80 procentų. Ir tai yra tik tai pradžia. Ir mes dirbame šiuo klausimu su panu Pybalks. Ir paskutinis dalykas. Mes esame pasiryžę nuolatos atlikti naudos ir išlaidų e, analizę. Jos yra būtinos tam, kad mes galėtume užtikrinti, jog Europos mokesčių mokėtojų pinigai yra išleidžiami veiksmingai. Taigi, jūs galite būti tikri, kad e, mes esame jūsų partneriai nes mums labai rūpi tai, ką europiečiai gali nuveikti šiais sudėtingais taupimo laikais tam, kad padėtų ki, kitiems pasaulio žmonėms. Dėkuoju. Dank, Ačiū, kolegai Georgijevai. Diskusijos baigtos. Balsuosime dėl pono Ehrenhauserio pranešimo šiandien 12 val. ir iki to laiko darome paskelbimą po šio pertrauką.